To, to Toliau periname prie mūsų posėdžio darbo atvarkės. Taigi tęsėme darbą. Vakar dienos posėdžio protokolas yra parengtas. Ar turi kas nors kokių pastabų, jei ne, laikome tą posėdžio protokolą patvirtintum.